Colleagues, ladies and gentlemen, time to resume our. Kolegos atėjo laikas tęsti darbus. Yesterday, late afternoon, there was. Vakar vėlyvą popietę vyko koordinatorių posėdis. Protokolas kaip tik dalinamas šiuo metu. Laikysime jį patvirtintų, jei nesulauksime jokių pastabų iki pusėdžio pabaigos. May I, may I take the opportunity to inform you Norėčiau pasinaudoti galimybę ir jūs informuoti, kad mūsų posėdėje vieši JAV prekybos rūmų atstovai at, per pusryčius su jais apsikeičiau nuomonėmis apie Dohos dėrybų raundą. Sveiki atvykę ir tikiuosi, kad Tikiuosi, kad jums bus įdomu klausytis mūsų diskusijų. Toliau prašo rimties pirmininkas salėje. Reikia primti sprendimą dėl neoficialių darybų su komisija ir taryba pradžios dėl siekio pasi... susitarti per pirmąjį svarstymą dėl dvišalių e, susitarimo tarp es pietų Korejos dėl tam tikrų saugiklių. Kolegos, labai svarbus e, klausimas, prašau jūsų dėmesio. Atsižvelgiant į e, įprastinės inte procedūras dėl panašaus pobūdžio dėrybų Prašau, kolegos kairėje, aš norėčiau jūsų dėmesio susilaukti. Norėčiau priminti, kad a, posėdis jau vyksta, bet kokius pokalbius reiktų palikti už posėdžio salės sienų. Taigi dėl neoficialių dėrybų pagal tradicinę kur teisėkuros procedūra patvirtinta vasario mėnesį koordinatorių posėdėje. Siūlau priimti tokį sprendimą, pradėti neoficialias dėrybas su komisija ir taryba. Jų tikslas bus pasiekti susi, susitarimą per pirmąjį svarstymą. Toliau priimtas pranešimas sudarys dėrybininkų įgaliojimų pagrindą ir dėrybininkais bus aš kaip pirmininkas, ponas Halbak pranešėjas ir ponas Lengė, e, Stardi, Hoire ir Šols kaip šešėliniai pranešėjai. Tai yra oficialus sprendimas, kurį turime priimti, norėdami tęsti darbus e, šioje srityje. Ar yra prieštaraujančiųjų šiam pasiūlymui? prieštaravimų nematau, todėl sprendimą laikysime patvirtintų. Taigi devintas darbo tvarkės klausimas. Prekybos ir ekonominiai santykiai su Turkija. Metin Kazak yra mūsų pranešėjas. Dabar balsuosime dėl pakeitimų ir dėl pačio pranešimo. Pradėsime nuo pirmo pakeitimo. Favor, against... Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Elektroninis balsavimas, prašome balsuoti. Well, the same occurs with me. <laughs> May, okay, yes, and oh, oh, I, I will count my vote as yes also. Rejected. Atmestas pakeitimas. Antrasis pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Trečias, ketvirtas pakeitimai už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis pakeitimas už, prieš, Reikia pasitikrinti. Prašome balsuoti. Patvirtinta. Žodinis pirmasis pakeitimas Ar yra prieštaraujančių žodiniam pakeitimui? Nėra, taigi už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Reikia pasitikrinti, prašome balsuoti. My vote yes. And the, the result is rejected. Atmesta.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 Taigi balsuojame dėl žodinio pakeitimo, dar kartą dėl pirmojo žodinio pakeitimo. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Ar pavyko jums balsuoti? Viljamai Dartmutai. Nu ar pavyko balsuoti? Patvirtintas pakeitimas. Septintasis. Atsijimtas, taigi antrasis žodinis. Ar yra prieštaraujančių, nėra, taigi už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Aštuntas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Devintasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Dešimtasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvyliktasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Check amendment number 12. Norima pasitikrinti 12 pakeitimą. Prašoma balsuoti. Patvirtintas 13 už, prieš susilaikė patvirtinta 14 už, prieš susilaikė atmestas. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penkioliktasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Šešioliktasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Atkrenta 17, 18 atsiimtas. Antrasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Atkrenta keletas pakeitimų. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Amendment number 27. 27 pakeitimas už, nes kiti at, atkrito. Dvidešimt septintas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Dvidešimt aštuntas už, prieš, susilaikė, atmestas. Žodinis trečias pakeitimas už, Atsiprašau, sako pirmininkas, ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Ne, tuomet balsuojame už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 39 atkrenta, 32 atsimtas. 35 toliau. Kas už? prieš susilaikė pritarta. 36 už prieš susilaikė atmestas. Reikia pasitikrinti dėl 36 pakeitimo. Balsavimas prasidėjo. My vote against. Uh, and result is adopted. Pritarta. 7. 37 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 39 už, 37 buvo atmestas, sako pirmininkas. 37 pasitikriname. The vote is closed. Rejected. Atmestas. 38 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 39 už, prieš, susilaikė atmestas. Balsavome dėl visų kartų, sako pirmininkas. Pamiršau paminėti, kad balsavome ne tik dėl 39, bet ir 40 ir 41. Together. Uh, uh, Norite pasitikrinti? Gerai, tikriname. Balsuojame elektroniškai, balsavimas prasidėjo. 39, 40 ir 41. Trys pakeitimai, dėl kurių balsuojame kartu. Buvo pritarta. 42 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 43 toliau. 43. 43 in favor. Against. Už prieš susilaikė pritarta. 44 toliau. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Penktas kompromisinis. Kas už? prieš susilaikė pritarta. Dabar šeštas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Toliau 56 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė pritarta. Septintas kompromisinis pakeitimas. Už, prieš, susilaikė pritarta. 58 už, prieš, susilaikė pritarta Reikia pasitikrinti elektroniškai. Balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau 59 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 60 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 61 už, prieš, susilaikė, pritarta. 62 už, prieš, susilaikė, atmestas. Toliau atmestas buvo, sako pirmininkas. Toliau 64 pakeitimas. Norite pasitikinti dėl 62 pakeitimo? Balsavimas prasideda. Pritarta. Toliau 64 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Aštuntas kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 67 už, prieš, susilaikė, atmestas. 68 už, prieš, susilaikė, pritarta. Reikia pasitikrinti dėl 68 pakeitimo. Balsavimas prasideda. Tikriname, kaip balsavome dėl 68 balsavimas prasidėjo. Balsuojame elektroniškai. Buvo pritarta jam. Devintas kompromisinis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dešimtas kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar 77. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 11 kompromisinis už, Noriu e, įrašyti žodį į 11 kompromisinį pakeitimą relevant member states angliškai. Member states, it's only one word. It's... Vieną žodį tik tai siūlau rašyti, sako kalbėtojas. Ar kas nors prieštarauja šiam pakeitimui žodžiu? Jei nebalsuojame dėl kompromisinio pakeitimo su pakei, pasiūlytų pakeitimu žodžiu, kas už, But, but you, you object to the oral amendment? Okay. Then we vote as it is. So we vote the compromise amendments as it is without... Balsuojame dėl kompromisinio pakeitimo be pakeitimo žodžiu. Toliau 11 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Perdėme prie 82. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 83. Už, prieš susilaikė atmestas. Dvyliktas kompromisnis. Ne 84. Nes 86 nebuvo patvirtintas. 84. Kas už? Prieš susilaikė atmestas manière positive, l'amendement 84 tombe. Man atrodo, kad 84 atkrenta. 83 atkrenta. Taigi, 84 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 12 kompromisinis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė pritarta. Toliau 85. Jis neprieštrauja 12 kompromisiniam pakeitimui. Tik 85. Kas už?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 keičiamas vienas žodis. Kas už, kas prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti elektroniškai. Balsavimas prasidėjo. Dėl 85. Balsavimas baigtas. Atmesta. We move to amendment number 92. Pername prie 92 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 93 kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Dabar galutinis balsavimas ir pasitikriname elektroniškai. Balsavimas prasidėjo. Mm -hmm. Elektroninis balsavimas. The vote is open. Balsavimas prasidėjo. Closed. Balsavimas baigtas. Pritarta. Sveikiname pranešėją. Ir žinoma šešėliniams pranešėjams, sako pirmininkas.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 May I have attention, please? We are going to vote. Ponios ir ponai, balsuojame toliau. Dešimtas punktas darbo tvarkėje. Makrofinansinės pagalbos teikimas Moldovos Respublikai. Adoption. E, tvirtiname pranešimo projekto pakeitimus. Pranešėjas yra Juliu Winkler. Turime penkis pakeitimus ir šiandien balsuosime tik dėl pakeitimų ir galutinis balsavimas vyks tik rūpjūčio mėnesį. Taigi, pereiname prie balsavimo. Turime penkis pakeitimus, kuriuos pateikė pranešėjas. Ar galime balsuoti dėl visų kartų? Ar yra prieštaraujančių dėl to, kad balsuotume dėl visų pakeitimų kartu? Yes. Yeah. Taip, prašom. Aš manau, kad jeigu klausimas, bet nesu tikras, ar suprantu klausimą, jeigu mes balsuojame dėl trijų už ir dėl vieno prieš, tuomet galbūt reikėtų balsuoti atskirai. Jokių problemų, sako pirmininkas. Pakeitimas 2, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė primta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė primta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė primta. Konstatuojamosios dalys, konstatuojamoji 12 dalis, kas už, prieš, susilaikė primta. Dabar E, kadangi patvirtinome pakeitimus, e, kaip siūlė pranešėjas, e, perėsime prie neformalių trilogo dėrybų, pasiekę pirmojo svarstymo sutarimą. Siūlyčiau dabar laikytis inte procedūrinių taisyklių. Taigi pirmiausia, perėsime prie formalių dėrybų su taryba ir komisija, pasieksime pirmą, pirmo svarstymo uh, sutarimą, paskui patvirtinti pakeitimai gaus mandatą dėrėtis dėrybiniai komandai. Tada ši dėrybinė grupė informuos mūsų pranešėją Julių Winkler, šešėlinį pranešėją Šulc ir pona Zaradilą. Ar pritarėte tokiam pasiūlymui, ar būtų prieštaraujančių? Pritarta. Dabar grįžtame prie trečiojo darbo tvarkės punkto, kuris liko nuo vakar dienos, kadangi mūsų kolegė Muskardinė vakar nedalyvavo mūsų posėdėje. Iš pradžių. Kaip žinote, šis klausimas yra susijęs su tam tikrų iš trečių šalių importuojamų prekių kilmės šalies nuorodomis. Prašom, kasgi šiandien vyksta jums? Mes kol kas dar neatostogaujame. Atostogos prasidės tik kitą penktadienį, taigi prašau jūsų dėmesio. O nenariai prašyčiau jūsų nekalbėti šioje salėje. This applies to everyone. Aš tai taikau kiekvienam iš jūsų. Juk čia ne kažkoks visuomenės e, atviras forumas. So, our... Taigi grįžtame prie darbo. Trečias darbo tvarkės punktas yra pranešimo projekto, kurį pateikė Kristijana Muskardinė svarstymas dėl tam tikrų iš trečių šalių importuojamų prekių kilmės šalies nuorodų. Taigi, kaip žinote, kitaip negu daugelis mūsų tartutinių partnerių, ES neturi reglamento, kuris būtų taikomas trečiųjų šalių importuojamų prekių kilmės šalies nuorodoms ir dėl to trūksta svarbiausios informacijos ES vartotojams. Europos parlamentas jau patvirtino didelę daugumą rezoliuciją šią temą praėjusių metų pabaigoje. Dabar turime galimybę padiskutuoti dėl pasiūlymo tokiam reglamentui. Todėl dabar suteikiu žodį mūsų kolegai, vicepirmininkiai Kristijanai Muskardinė. Prašom žodis Kristijana jums. Dėkoju, pirmininkė. Kaip kolegos žino, mes jau turėjome dvi galimybės šiame komitete e, surenkti pasikeitimą nuomonėmis šią temą. Ir kaip mūsų pirmininkas ką tik mums priminė, Europos parlamentas plenarinėje sesijoje jau išreiškė savo nuomonę dėl to, jog mums reikia reglamento, kuris galiausiai leis ES lygiai verčiai konkuruoti su savo konkurentais ir ekonominės priekybos partneriais. Komisija, komisijos pasiūlymas 2005 metų, manyčiau, buvo reikalingas e, įvairiausių pakeitimų Iš esmės, e, mums labai svarbu padirbėti dėl importuojų prekių kilmės šalies nuorodų. Per pastarosius metus, e, manyčiau, prireikė daugelio pakeitimų tam, kad būtų galima pateikti aiškesnį paaiškinimą ir susikoncentruoti ties daugiau detalių Kadangi šiandien jau turime Lisabonos sutartį, kuri suteikia e, bendro sprendimo įgaliojimus parlamentui, turime didesnius politinius įgaliojimus, didesnį svorį ir todėl mums reikėtų pateikti pakeitimus, kurie aiškiai parodytų, kad bet kokie pakeitimai reglamentui, kuris bus patvirtintas ateityje, bet kokie papildymai, tam tikrų naujų kategorijų e, papildymai arba panaikinimai tam tikrų kategorijų, kurios jau yra nustatytos, e, turėtų būti e, su parlamento pritarimu. Taigi komisija turėtų atsižvelgti į mūsų pasiūlymus dėl bet kokių tokių pakeitimų. Mes išreiškėme savo nuomonę įvairiuose posėdžiuose su komisija, komisija išreiškė savo požiūrį, taigi jau nebe, nebėra jokio konflikto su komisija. Šiandien mums reikia apsvarstyti mūsų bendrąjį požiūrį, atsižvelgti į pakeitimus ir išgirsti jūsų tolesnius pasiūlymus arba e, siūlymus dėl tolesnių pakeitimų, o po to galėsime padiskutuoti dėl e, šio pasiūlymo rugsėjo mėnesį. E, paskutinė data pateikti pakeitimus yra rugpjūčio 31 diena. Taigi tikiuosi, kad kartu galėsime tęsti mūsų pastangas, kurios iki šiol buvo vaisingos, kadangi apsikeitėme nuomonėmis. Norėčiau padėkoti daugeliu iš jūsų už jūsų tvirtą įsipareigojimą. Dėkoju. E, dėkojame Kristijanai Muskardinį, o dabar pradedame diskusijas su kitais komiteto nariais. Ponas Asendi, prašom. Ačiū pasisakysiu socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Šis klausimas politiškai ir kitaip buvo aptartas jau ne kartą, neseniai vyko diskusijos e, ir balsavimas šiuo klausimu. Mes norime užtikrinti du principus. Būtent įtvirtinti laisvą prekybą. Prekyba, prekyba E, kuri turi sustiprinti ES konkurencingumą. Taip pat turime nustatyti labai aiškias taisyklės, ypač kai kalbame apie pagrindinius prekybinius partnerius ir didžiausius konkurentus - JAV, Kinija, Australija, Japonija. E, šios šalis turi nemažai instrumentų, o čia ES taip pat jų reikėtų, reiktų teisės aktų. Norėčiau padėkoti poniai Muskardinį už darbą ir labai įdomią įžangą. Jos parengtas pranešimas e, eina teisinga kryptimi. Pirmiausia, kalbame apie vartotojo apsaugą, labai teisinga strategija pasirinkta, o pakeitimuose yra atkreipiamas dėmesys į kitus, kitas spragas teisės aktuose. E, ir taip pat atkreipiamas dėmesys į kovą su prekių klastojimu ar su klastotomis prekiamis. E, šioje srityje mums tikrai reikia ryštingesnių standartų ir teisės akto. Aš a, a, turiu daugiau patirties dirbant tekstilės rytyje, gal ten problema nėra tokia aktuali, bet įsivaizduokime, kas dedasi vaistų sektoriuje kitur, kur reikia geresnės apsaugos rinkoje, griežtesnių taisyklių. Maničiau, turime kartu pasistengti, pasiekti šį rezultatą. Nepamirškime, kad kalbame apie reglamentą, kuris bus tiesiogiai taikomas valstybėse narėse. Taigi turėsime kodifikuoti visus, visas nuostatas. Taigi įsigaliojus šiam dokumentui turėsime daug geresnį ir tobulesnę situaciją. Pona Žado Ačiū, ponė pirmininkė. Iš principo palaikome ponios muskardinį pasirinktą strategiją. Tikrai svarbu kalbėti šią temą, priimti sprendimus, ypač e, ne, svarbu atkreipti dėmesį mūsų santykių su taryba, kuri labai atsargiai išvelgia šią temą. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad mm, pranešime yra supainiota, e, ženklinimas pagaminta e, yra painiojimas e, su ekologiniu ženklinimu. To nereiktų daryti. Kilmės ženklinimas ir pagaminimo būdo ženklinimas neturėtų būti painiojamas. Turėtumėme atskirti mm, kilmės šalį nuo gamybos metodo. Palaikome pranešimą bet nemanome, kad ekologinis ar socialinis ženklinimas turėtų būti e, toks kaip siūloma. Nereiktų painioti šių dviejų skirtingų ženklinimų. Antrasis aspektas, e, dėl kurio greičiausiai teiksime pakeitimą, kalbu apie tai, kaip e, pranešėja bando akcentuoti faktą, kad būtų galima turėti gerų europinių produktų, kaip ir jos prieš pastatant trečių, trečiosiose šalise pagamintiems produktams. Chez nous c'est bien, euh, à l'extérieur c'est pas bien. Tačiau mm, taip negali būti, mes negalime kaž, kaltinti e, kitų šalių, kad juose kažkas pagaminta netinkamai, prieš pastatyti juos Europoje pagamintai produkcijai. Tikrai negalime sudaryti įspūdžio, jog Europoje pagaminta produkcija yra geresnė. Turime šešėlinių pranešėjų ir jie nori pasisakyti, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Dar kartą norėčiau pakartoti, jog pritariu šiam pranešimui. Norėčiau palaikyti kolegę Muskardinį, bet atkreipsiu dėmesį, kad šis pranešimas, ypač e, mūsų santykiai su taryba šio pranešimo kontekste yra svarbus. Balsuodami plenarinėje sesijoje turime nepamiršti, kad jis taps didelės ES strategijos dalimi. Šis reglamentas reiškia, kad jis bus tiesiogiai taikomas valstybėse narėse. Mes siekiame mm, sustiprinti, pagyvinti mūsų ekonomiką, norime įtvirtinti lyderystę daugelį sričių sustiprinti konkurencingumą. Todėl abipasiškumo principas globalioje rinkoje neturi būti pamirštas. Didieji konkurentai eh, ir pagrindiniai partneriai JAV, Kanada, kitos šalis, kurios buvo įvardintos, turi tam tikrų teisinių instrumentų, kurių dėje mes neturime. Taigi turime panaikinti šias spragas, mums reikia tam tikro aiškaus ženklinimo ne Europoje pagamintai produkcijai. Turime aiškiai parodyti, kad e, Europoje pagamintas produktas yra būtent Europoje pagamintas. Tas turi būti aišku iš karto. Toliau šeštas, šeštoji dalis. Verslininkai nuolat skundžiasi, kad biurokratinė našta, e, sprendžiant ženklinimo problemą, neturėtų pernelyg išaukti, taigi pareiga ženklinti neturėtų lemti nepagristos biurokratinės naštos, nuo kurios nukentės verslininkai. Todėl čia reiktų kažką pataisyti, patobulinti. Normally one's the seventh here, so, so, so it's saying was hope, hope you forgive me. I have two points. Noriu išsakyti dvi mintis. Vieną pastebėjimą apie prekybą ir taip pat noriu pasi, pa, apeliuoti į gerą tarptautinės prekybos komiteto gerą valią, nes čia kalbame ir apie pilietinės laisvės. E, kad dokumente atkreipiamas dėmesys į prekybos teisinius aspektus bei į ginčių sprendimo procedūras. Na, jei ne dauguma, bet tai nemažai tarptautinių tarptautinės prekybos sandorių e, apima nuostata, kuri teigia, kad ginčio nesutarimų atveju e, tie ginčiai sprendžiami remiantis Britų teisė. Ir šis privalumas, ši nuoroda į Britų teisę tarptautinės prekybos teisėje uh, tikrai yra naudinga susitarančioms šalims, kitaip ta nuostata nebūtų įrašoma. Ir todėl mane tikrai neramina tai, kad klausimas dėl to, kuri jurisdikcija galioja ginčių sprendimo atveju. Mane tai neramina, nes susitarančių šalių teisės prekybos sutartie ir jų teisė rinktis jurisdikciją tikriausiai bus anuliuota, tokios, tokios teisės nebebus. Taigi aš labai paraginčiau visus mus pasipriešinti tokiai tendencijai ir aš labai tikiuosi, kad kitos politinės frakcijos mus palaikys. Ir palaikys e, nuostatą, jog susidarančios šalis turi teisę rinktis e, jiems patinkančią jurisdikciją. Ir dabar šiek tiek dar paprašysiu jūsų kantrybės. Mes visi esame politikai, savo šalių piliečiai, kurios yra ES narėmis. Ir taigi tekste kalbama, kad teisės aktų harmonizavimo procesas ES gali būti labai naudingas, o veiksmų plane dėl Soholmo programos įgyvendinimo preambulė yra pasakyta, jog Europos žmonės teisė tai pagristai tikisi gyventi. E, tikisi tam tikro gerovės lygio užtikrinimo, jie tikisi gyventi saugioje erdvėje. Tačiau tas siekis suderinti teisės aktus, suvienodinti viską, kuris buvo neteisingai. Nu, tai, kai buvo neteisinga mintis, taigi visą tai apima ir Europos arešto orderį. Tai ypač, e, tai ypač aktualu man, mano apygardos dviem piliečiams, kurie buvo uždaryti kalėjime Vengrijoje beveik šimtą dienų ir laukia, kol juos teis buvo galimybė juos laikyti kalėjime apie tris metus ir, ir, lauk, ir jie būtų laukę teismo. Aš kreipiausi į Vengrijos valdžią ir jie buvo paleisti už užtatą. Jie buvo kardomajame sulaikime. Noriu pasakyti, kad ne visos, ne visų valstybių narių teisės sistemos yra vienodos, kai kurių valstybių narių uh, teisės sistemos, užtikrina daug didesnę piliečių teisę pagarbą. Kalbu apie habės korpus ir kit, kitus principus. Viena iš tokių vietų yra Junktinė karalystė. Ir siūlymas, raginimas suvienodinti teisės nuostatas, na, man atrodo, reikš štai ką. Bus sumažintos uh, susiaurintos žmonių teisės, žmonės turės mažiau, džiaugsis mažesnius saugumu. Ir raginu kitas frakcijas, ypač kairiuosius ir liberalus, kurie kitais atvejais labai godžiai, sa, akylai saugo e, žmonių laisvės. Nepamiršti, kad pagal Soholmo programą štai iškyla tokių grėsmių. Ačiū, dabar suteiksiu žodį Palagafati. Sorry. Uh, e, Ponui Šolcui praš... suteiksiu žodį, o vėliau suteiksiu žodį ir komisijai. E, dėkoju, ponė pirmininkė. Keletą žodžių norėčiau aptarti. Iš principo pritarėme pranešimui, dėkojame pranešėjai už atliktą darbą, bet tai, ką pasakė kolegė Rinaldi, yra svarbu. Mūsų į mus e, kreipiasi e, gamintojai su dideliu nerimu dėl papildomus biurokratinės naštos Mes turime imtis žingsnių, kad sistema būtų skaidri, bet negalime e, pamiršti, jog ji gali stipriai padidinti gamybos sąnaudas. Mes pritarėme ketvirtai, penktai dalims, bet dėl E konstatuojamosios dalies turėtumėme rasti tikslesnę formuluotę, kad neliktų išsakytų gamintojų būkštavimų tuo pat metu turėtumėme e, ženklinimą padaryti visiškai aišku vartotojui. Mes pateiksime šiame kontekste pakeitimo. Baigdamas noriu padėkoti už atliktą darbą. Komisija prašom, ar norėtumėte pasisakyti? Dėkoju pirmininkė, dėkoju pranešėjai ir šiam komitetui už jūsų nuveiktą darbą dėl mūsų pasiūlymų. Kaip žinote, apskritai mes palaikome pranešėjos poziciją, mes jau apie tai padiskutavome iš anksto ir pagal Lisabonos sutartį dabar jau mes galime pasiekti geresnio, geresnės pusiausvyros e, tarp įgyvendinančiųjų komisijos galių, siekiant įgyvendinti e, kodeksą. Toliau kalbant apie verslo kaštus, žinoma, komisija kreipia didžiausią dėmesį tam, kad užtikrintų, jog įgyvendinančiosios nuostatos, techninės nuostatos būtų taikomos rinkoje tinkamai mūsų importuotojams ir priekybininkams Taip pat, kad e, tai e, sukeltų mažiausiai išlaidų ir e, sudarytų mažiausią administracinę ir procedūrinę naštą. Kalbant apie kilmės nuorodas, ženklinant socialinius ir aplinkosauginius dalykus, mes pritarėme jūsų nuomonėje, šis ženklinimas turėtų būti uh, atskiras, mes turėtume suteikti vartotojui informaciją apie e, gaminio kilmę. Toliau mes neaptarėme vieno konkretaus klausimo ir komisija norėjo jį išsameu panalizuoti, kol kas mes dar neturėjome laiko pateikti šio klausimo svarstyti mūsų teisinėms tarnyboms. E, tai yra susiję su pakeitimu kuriame pranešėjas sakė, jog komisija turėtų užtikrinti, jog turėtų būti bent jau minimalus harmonizavimo lygis tarp baudžiamųjų sistemų įvairiose valstybėse narėse. Mes palikome šį klausimą gilesniai analizai tam, kad pažiūrėtume, ką komisija šioje vietoje galėtų padaryti. Dėkoju. Makes... Galbūt komisijos atstovas galėtų atsakyti, bent jau pamėginti atsakyti į tuos du pastebėjimus, kuriuos aš išreiškiau. O jeigu jis to nesugeba padaryti, galbūt aš galėčiau jam parašyti ir sulaukti raštinio atsakymo. Jis net nemėgino atsakyti, tai yra labai svarbus pastebėjimai, o jis juos visiškai ignoravo. Prašom, ar komisija norėtų atsakyti konkrečius klausimus, kurie buvo pateikti? visiškai sąžiningai galiu pasakyti, kad nesupratau jūsų klausimo relevantiškumo. Koksgi būtų ryšys? Jūsų klausimas e, buvo labai politinis harmonizavimo klausimas ir aš nemanau, kad e, turėčiau jį atsakyti. Aš taip pat uždaviau klausimą apie susitarančiųjų šalių teisę prekybiniuose susitarimuose pasirinkti jurisdikciją, e, kuri galėtų būti taikoma jų susitarimams ginčių atveju. Tai buvo labai specifinis priekybinis klausimas. 90 sekundžių jums užtruktų atsakyti. Taip, bet reglamentai. E, reglamentuojantis, tai, reglamentuojantis šį klausimą yra e, susijęs su priekybiniais ginčiais. Taip, bet aš kalbėjau apie priekybinį ginčą ir norėčiau išgirsti paaiškinimą. Order, tvarkos pastebėjimas dėl tvarkos. E, e Manau, mes čia nesusikalbame. Maničiau, kolega kalba apie kiek kitą tekstą ir jį komentuoja visiškai pagristai tą daro, bet jis kalba apie Stokholmo programą ir tai visiškai su ženklinimu yra nesusiję. Aišku, kolegos paliestas klausimas yra labai svarbus, bet gal būtų paprašiau jam užduoti raštų klausimą komisijai dėl Stokholmo programos, bet tai visiškai nesusiję su mūsų šiandienos diskusija. Eh, o kadangi jau gavau žodį, Pasinaudosiu progą ir nuoširdžiai padėkosiu visiems kolegoms, šešėliniams pranešėjams, kurie pastaraisiais mėnesiais rado laiko išnagrinėti šią įvairiapusišką problemą. Parlamentas dar kartą įrodė, kad gali skirtingos frakcijos ir partijos rasti bendrą vardiklį bei ginti Europos piliečius. Dėl to labai džiugu. Tai taip pat atitinka mūsų išsikeltus tikslus. Mums reikia aiškaus ženklinimo Europoje parduodamai produkcijai. Turi būti aišku, iš kur yra vienas ar kitas gaminys. Taip pat turi būti aišku, ar jį pagaminant buvo paisoma ir kokiu buvo paisoma aplinkos standartų. Kolegos apie tai kalbėjo. Tikrai pasistengsiu, išklausiusiu kolegų nuomonės, dar labiau patobulinti tekstą. Manyčiau, jau pasiekėme tą etapą, kuomet galime tikėtis rasti daugumą plenarinėje sesijoje. Tikiuosi, kad taryba pavyks įtikinti bei siekti protingų kompromisų. Kaip minėjau, negalime švaistyti laiko, tokius svarbius klausimus būtina išspręsti kaip įmanoma greičiau. Fiona, you have asked for the floor. Yes. Prašom, jūs dar prašyte žodžio. Norėčiau. Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad negalėjau dalyvauti visoje diskusijoje, nes balsavau Envi komitete, tačiau norėčiau neš diskusijas. Žinau, jog daug kas prisidėjo prie šio klausimo sprendimo. Aišku, kiekvienas turi savo nuomonę. Aš norėčiau sistemos, kuri padėtų išvengti apgaudinėjimo ženklinimo sistemoje. Aš e, norėčiau, kad būtų daugiau dėmesio skiriama nesažiningoms prekybinėms praktikoms rinkoje. Mes pradėjome darbą, turime labai gerai subalansuotą pasiūlymą. su atsižvelgiant į esamas sąlygas, taigi labai geras pasiūlymas savo pakeitimuose Aš e, koncentruosiuosi taikymus rytį, kurios gaminius reiktų apimti, kuriuos ne. E, taip pat, kaip bus konkrečiai ženklinimas įvardintas. E, nebejoju, jog sėkmingai bendradarbiausime su ponė Muskardinė, nors pradėjome dirbti remėti skirtingomis prielaidomis, manau, pasieksime konsensusą ir bendrą rezultatą. Taip pat paaiškėjo, kad Viljamo Dartmuto iškeltas klausimas visiškai nesusijęs su šiuo klausimu, jis veikia susijęs su 11 darbo tvarkės punktu, kurį svarstėme vakar. Užbaigdamas norėčiau Jūs informuoti, kad pakeitimus reiktų įteikti iki rūpiučio 30 dienos.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 Since William Dartmouth has arrived, we move to point 13, waiting for Mrs. Uh, Christophe to. Taigi, belaukdami kolegės atsakymos už 11 punktą, per, nagrinėsime 13 darbo tarkės punktą. In Taigi pagal 13 darbotvarkės punktą vyks pirmasis pasikeitimas nuomonėmis dėl ES garantijų suteikimo, kurias teikia Europos investicijų bankui. ES garantijos suteikiamos Europos investicijų bankui. Tai yra garantija dėl paskolų suteiktų projektams ne Europos Sąjungoje ir tai yra garantija nuostoliams atlyginti. Since, uh, Since Ms. Mrs. Christel Trovo has arrived, so let's move back to point. Kadangi atvyko kolegė atsakinga už 12 punktą, tuomet grįžtame prie 12 punkto. International trade. Uh, ES žemės ūkis ir tarptautinė priekyba. Kaip žinoma, žemės ūkis rengia nuomonę dėl žemės ūkio tarptautinės priekybos. Ten yra svarstama daugybė susijusių klausimų, kurie priskirtini ir mūsų komiteto kompetencijai. Ir todėl Tartutinės priekybos komitetas rengia nuomonę šiam pranešimui, kurį ruošia Žemkės, Žemės ūkio komitetas. <laughs> have reached an agreement on the timetable and the limitation of areas of exclusive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 Šis klausimas Žemės ūkio komitetui yra labai svarbus, ypač kai kalbame apie Dohos dėrybų raundą, Žemės ūkio produkciją ir visą to santykius su PPO. Taigi puikiu laiku rengiamas e, pranešimas, kadangi e, Žemės ūkio produkcijos poreikis nuolat auga. Aišku, nuomonės išsiskiria, bet egzistuoja bendras vardiklis. Taigi, žemės ūkio produkcija labai svarbi. E, ir mūsų komitetas e, nėra tik yra asocijuotas, neapsiriboja tik nuomonė. Taigi galų gale e, suderiname tai, kas už ką yra atsakingas. Dabar e, mes bandysime intensyviai diskutuoti su kolegomis e, e, mūsų komitete, su Žemės ūkio komiteto kolegomis. Situacija yra tokia. Šiuo metu mūsų laukia BŽUP reforma, o PPO laukiame Dohos dėrybų pabaigos, taigi e, turime suvokti, kokių turime politinių tikslų. Antras aspektas, mes e, galime stropiai suderinėti visokiausius e, susitarimus, laisvos priekybos ar panašiai. Šie susitarimai daro įtaką žemės ūkio rinkai, mūsų žemės ūkiui. Turime įsiaiškinti, kokia ta įtaka. Tai e, bus e, šio pranešimo dalis. Paskutinis aspektas, apie kurį mes turėtumėme padiskutuoti, tai būtent, kad e, rugsėjo pabaigoje ar spalį bus pranešimo projektas parengtas Žemės ūkio komitetas norėtų 11 metų pradžioje siekti aptarti klausimą plenarinėje sesijoje. Atrodo, mm, kad dar e, daug laiko, bet viskas siejasi su BŽP reformos diskusijomis ir jeigu pavyks greitai apsisukti, sausio mėnesį jau parengsime pranešimą. Iš anksto norėčiau padėkoti už būsimą gerą bendradarbiavimą, bet to norėčiau visiems palinkėti gerų ir linksmų atostogų, nes e, tuoj išskubėsiu iš salės. Diskusijos. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Ar kas nors norėtų pakomentuoti nuomonę, kurią rengs kolegė? Joe Higgins, GUE. Joe Higgins, GUE frakcija. Yep. Uh, sorry, Chairman, you've taken me by surprise. Pirmininkė, jūs mane uh, Na, užklupote nepasiruošusi, galvojau, kad kitos didžiosios frakcijos norės kalbėti, bet noriu išsakyti keletą bendrų pastebėjimų. Manau, jog reiktų pasinaudoti visais pranešimais nagrinėjančiai žemės ūkio situaciją tam, kad peržiūrėtumėme bazinius principus, kurių, mm, kuriais remiantis yra sutvarkyta žemės ūkis Europoje ir pasaulyje, nes tai yra svarbi prekybos dalis manau, jog reiktų grįžti prie pirminių principų. Tai yra žemės ūkio paskirtis. Svarbiausia paskirtis yra gaminti maisto produktus, maitinti žmonės. Žemės ūkio politika civilizuotame pasaulyje turėtų būti sukoncentruota į žmonių aprūpinimą maistu, kad niekas nejaustų bado, Ir taip pat tai turi būti toks žemės ūkis, kuris tausotų ir saugotų aplinką. Deja, kapitalizmo pasaulyje e, žmonijos išmaitinimas nė, nebėra prioritetas. Svarbiausia yra maksimalus žemės ūkio įmonių pelnas. Ir būtent tai yra svarbiausia žemės ūkio produktų priekybos dalis ir, ir žemės ūkio sektoriaus organizacijos esmė. Ir e, Tokio požiūrio rezultatus stebime visame pasaulyje. Neįtikėtina situacija, kai, nes milijonai žmonių kasdien eina mėgoti išalkę, e, vaikai miršta iš bado. Aš prieš keletą metų lankiausi vienoje, viename iš Brazilijos regionų ir tuo metu tą šalį kreitė skandalas, nes čia buvių vaikai mirė nuo bado tuose kaimuose. O palei tuos kaimus ganėsi tikrai labai gerai prižiūrėti galvijai. Na, tai, tai jums štai jums pavyzdys, kas vyksta pasaulyje, kalbant bendrais bruožas. Ir manau, kad mes turėtume kalbėti apie perversmą, žemės ūkio transformaciją. Kalbu apie žemės ūkio, apie prekybos žemės ūkio produktais organizavimą. Yra tiek daug prieštaravimų, kalbant vertinant dabartinę sistemą, ar iš tikrųjų sunku patikėti, kad Dublinė galima nusipirkti bulvių įvežtų iš Izraelio arba iš Kipro. Kitaip sakant, lėkt lėktuvai zuja iš vienos šalies į kitą, gabendami daržovės ir vaisius, o jei viskas būtų sutvarkyta racionaliai, viskas būtų kitaip ir tai, tai na, daug labiau tausotume aplinką. Dar vienas dalykas, pirmininkė, kurį reikia spręsti, tai genetiškai modifikuotų organizmų, sėklų, augalų, pasėlių klausimas. Mano nuomonė, tai yra didžiausia grėsmė maisto saugumui visame pasaulyje. Kelios sėklų bendrovės, iš esmės tai yra chemikalų bendrovės, ima dominuoti šiame sektoriuje ir pelno vardan ir dėl savo akcininkų siekiamų interesų imasi, jie, jie praktiškai jos, jiems, joms priklauso kai kurių sieklų monopolis, kai kurių grūdinių kultūrų, pavyzdžiui, ryžių monopolis, jos manipuliuoja, jos keičia genetišką, genetinį tų e, pasėlių kodą ir po kelių metų pasėliai, na, auks labai nuspėjamai kad tuo tarpu mes tikrai nežinome, kaip genetiškai modifikuotos sėklos vėliau reaguos į klimato pokyčius, į kitus veiksnius ir labai, svarbių, labai svarbios kultūros, tokios kaip ryžiai, tokioms kultūroms iškyla rimtas pavojus. Ir visa tai vyksta dėl to, kad, kažka, kad privačioms korporacijoms tai naudinga, o ne dėl to, kad tai būtų naudinga Indijos, Europos ar kitų žemynų gyventojams. Pirmininkė, tokie būtų mano pastebėjimai dėl to, ką, į ką reiktų atkreipti dėmesį. Tačiau esminiai kriterijai turėtų išlikti tokie. Žemės ūkis turėtų būti skirtas žmonijos geroviai, o ne kelių bendrovių ar korporacijų turtinimui. Ačiū. Randolph. Ponas Randolph, prašom. Thank you, Chair. I will continue the style of uh, thinking uh, is explained here by. Dėkoju. Aš taip pat pritariu tam, kam išaiškino mano kolega Higginsas. Pagrindinė problema pasaulyje yra tai, kad maistingumas prastėja jau daugelį metų. Iki 2002-2003 metų maistingumas maitinimosi situacija pasaulyje, trečiame pasaulyje buvo geresnė, o dabar palyginus su, su 2006 metais bendras e, nepakankamai e, besimaitinančių e, žmonių pasaulyje skaičius auga. Problema yra susijusi ne tik su laisvosios priekybos susitarimais, tačiau problema yra tai, kad mes taip pat turime dabar atsižvelgti į globalizacijos ir vartojimo įpročius. Jie keičiasi visame pasaulyje, mes matome, kad didėja mėsos suvartojimas visame pasaulyje. Taigi, pereimas prie mėsos vartojimo rodo, jog kasmetinis mėsos suvartojimas auga 190 gramų per metus vienam žmogui. Palyginus su 70-mečiu mėsos vidutinis suvartojimas buvo penkis kartus didesnis. Taigi galime pasakyti, kad tradicinės, m, tradicinės maitinimasis pasaulyje keitėsi, kadangi pradėtas kitaip reklamuoti maistas ir to pasiekoje daugelis valstybių E, sakyčiau, tapo priklausomos nuo maisto importo. Todėl kyla klausimas, kaip nusistatyti prioritetus tarptautinės priekybos srityje, kadangi jeigu mes ir toliau elgsimės taip kaip dabar, 2-30 e, mečius tuomet pasaulis visiškai pasikeis. Pavyzdžiui, Pereimas prie mėsos gaminimo reikalauja vieno kilogramo gyvūninių baltymų, 5 e, kilogramų augalinių riebalų. Taigi tai yra penkis kartus didesnis kiekis. Taip pat dėl to yra sunaudojama daug daugiau vandens. Taigi besikeičiantys prioritetai e, rodo, jog turime elgtis kitaip ir Šiandien esame tokioje padėtyje. Kartu su pirmininku mes dalyvavome pasaulio priekybos konferencijoje. Ir šiandien pagrindinis prioritetas turėtų būti priekyba maisto produktais. Taigi tai yra labai jautrus klausimas, mes turime išvengti konkurencijos tarp maisto gaminimo ir biokūro gaminimo, kadangi padėtis tik pablogijo per pastarosius metus, kaip pareiškė ponas Lipskis e, Tarptautinėme valiutos fonde vieno klausimo metu Junktinių valstijų kongrese. Ponas Lipskis pareiškė, jog biokūro dalis E, maisto išlaidų kainoje e, e, yra 75 procentai kukurūzų, sojos atveju tai sudaro 40 procentų. Tam, kad būtų galima gaminti biokūrą visai planetai, maistui prireiktų e, padidinti auginamus e, kultivuojamus plotus tris kartus. Taigi būtina pakeisti prioritetus. Dėkoju. Norėčiau pasakyti asmeniškai, kad manau, jog tai labai svarbi nuomonė ir labai svarbu, kad nusprendėte išreikšti ją e, Žemės ūkio komitete ir taip pat pasižiūrėti, koks yra santykis tarp žemės ūkio ir tarptautinės prekybos. Žemės ūkis šiuo metu yra viena jautriausių e, sričių tarptautinės prekybos dėrybose. Ir e, šiuo metu žemės ūkio sektorius, e, sakyčiau, yra labai protekcionistiškas. Žinoma, reikia atsižvelgti į žemės ūkio interesus Taip pat reikėtų apsaugoti tam tikrus interesus, tačiau mūsų kaip e, tarptautinio prekybos komiteto narių vaidmuo yra turėti bendrą darnų požiūrį į pasaulinę prekybą. Mes turėtume atsižvelgti į visų Europos ekonomikos sektorių interesus, įskaitant verslininkus, darbininkus ir vartotojus. Taigi, aš manau, jog Čia turime puikią progą apsvarstyti šį klausimą ir esu tikras, kad mūsų pranešėjas galės surasti e, puikiai subalansuotą ir tinkamai pagrįstą nuomonę. Ačiū. Merci, Monsieur le Président. Euh, oui, vous l'avez dit, et je crois que c'est important, c'est un, un rapport important. Et... Ačiū, pirmininkė. Kaip Jūs sakėte, Svarbu, kad mūsų komitetas padarytų pareiškimą šiuo klausimu. Ir mes norėtume, kad e, būtų įtraukti keli dalykai. Pavyzdžiui, ES tapo svarbiausia žem, žemės ūkio produktų importuotoje. 2009 mes įsivežėme 45 milijardus. 45 milijardus, 45 milijardų eurų vertės produktų. Uh, Ir reikia kalbėti apie tai, kaip kokios BŽOP politinės reformos reikia siekti. Ir čia noriu akcentuoti štai, ką mums svarbu, kad, kad būtų panaikintas e, Junktinių valstybių ir ES susitarimas dėl apribojimų ES, kiek jinai gali uh, e, gaminti baltyminių ir aliejinių kultūrų. Reiktų iš naujo apmastyti. Kaip reikėtų sutvarkyti tų kultūrų auginimą Europai, Europoje. Dar vienas dalykas įsitrauktas į didžiojo dvidešimtuko darbo tvarkę. Tai yra <clears throat> galimybė spekuliuoti pasaulinėse rinkose. Pasaulinė krizė iš esmės susijusi su ne, tuo, kas vyksta pasaulio rinkose. Ir maisto produktai tampa spekuliavimo preke, kuria spekuliuojama. Ir tokios reiktų padaryti spaudimą, kad būtų įtraukti pasiūlymai šiuo klausimu. Dar vienas dalykas. Visi susitarimai, kuriuos, kuriems pritarėme, visą tai keičia tarptautinių bendrovių E, elgesi. Pavyzdžiui, Prancūzijoje yra viena didžiulė e, paukštienos gamybos įmonė. Ji gauna didžiulės subsidijas iš ES fondų. Ir, pavyzdžiui, jie turi savo padalinį Brazilijoje. Ir Brazilijoje jie derasi dėl liberalizavimo rinkų liberalizavimo sutarties, kad prasiskverbtų dar labiau Europos rinkas. Taip pat amerikiečių bendrovės bando užsitikrinti geresnę prieigą prie šių rinkų. Visa tai, visos šios mintis klando ir Žemės ūkio komitete. Komisija raginama labiau pasidomėti tų bendrovių veiklą ir darbą ir išsiaiškinti, kokia yra jų gaunamų įplaukų kilmė, nes mes ne visada žinome, kur maisto produktai pagaminami. Svarbiausia tokiams bendrovėms yra užsitikrinti subsidijas, finansavimą. Galiausiai reikia kalbėti apie Europos subsidijų poveikį eksportui. Ar tai būtų tiesioginės ar netiesioginės subsidijos. Pastebėjome poslinkį m, mm, iš raudonosios ar geltonosios dėžutės, tačiau tai nekeičia dempingavimo situacijos tarptautinėje rinkoje. Tai verčia bejuoti tuo, kas vyksta pietų valstybėse. Prekyba žemės ūkio produktais turi būti sąžininga ir produktai turi atspindėti gamybos kaštus ir aplinkos tausojimo kainą. Ne, dabar norėčiau paprašyti komisijos atstovų pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip buvo pabrėžta daugelio narių, šis, ši nuomonė yra labai priekyba. Taip pat svarbu diskutuoti apie tarptautinę priekybą ir žemės ūkį, taip pat, kad e, žemės ūkio produkcija auga, taip pat priekyba žemės ūkio produkcija auga skaičiuojant doleriais e, nuo 2000 iki 2009 metų e, priekybos apimti šiame sektorėje beveik padvigubėjo turiu minėjo globalią prekybą. Taip pat regėjome, kaip stiprėja prekyba tarp pietų valstybių, kas yra labai svarbu. Ypač Azijoje išaugo prekyba, bet kaip buvo narių pažymėta, nemažai ūkių prekybą organizuoja pagal, pagal globales tiekimo grandinės. Aišku, ekonominė krizė e, padarė didelę įtaką žemės ūkio produktų prekybai. 9 metais mast e, prekyba sumažėjo 12 procentų, bet žemės ūkio produktų prekyba vos 3 procentais. Kartu regime, kaip nuolat mažėja žemės ūkio produkcijos kainos nuo 2000 metų. Keletą skaičių pateiksiu. Manau, jie e, turėtų padėti geriau suvokti, kokia yra e, situacija lyginant su kitais didės, didžiausiais partneriais. Manau, kad jums bus jie įdomus. Es yra didžiausia priekybinė partnerė žemės ūkio produkcija, esame didžiausi eksportuotojai šiame sektoriu kartu su JAV, daugiausia eksportuojame maisto ir žemės ūkio produkcijai. Devintaisiais metais eksportavome už 104 milijardus dolerių, kaip ir JAV, lygiai tokia pat suma. Taip pat Aš, mes užėmėme mm, kiek mažiau nei 18 procentų ūkio e, rinkos. E, Tri, toliau eina Brazilyje, kuri e, prieš dešimtmetį eksportavo už 14 milijardų, dabar beveik padvigubino savo eksporto apimtis. Ji aplenkė Kanadą. Kalbant apie importą, ES yra didžiausia importuotoja žemės ūkio produkcijos, devintaisiais ir devintaisiais metais 107 milijardus in, 107 milijardus importavome, toliau eina JAV, Kinija, es importuoja 19 procentų visų žemės ūkio produktų. Taigi mes importuojame 19 procentų, eksportuojame kažkur 18 procentų. Žemės ūkio produkcijos keletas žodžių apie mūsų eksporto struktūrą. Daugiausia yra eksportuojam e, pirmininkas E, tai pirmas apsikeitimas nuomenėmis, tai gal baikite savo pasisakymą. Norėjau tiesiog parodyti, jog kad mes daugiausia eksportuojame jau pagamintą produkciją į šalis. Tai yra aukštos kokybės e, galutiniam vartotojui skirta produkcija o iš besivystančių šalių mes daugiausia importuojame pašarus e, bei tropinių šalių produkcijos kaip e, kava ar bananai. Taigi įsigilinę į mūsų tarptautinės priekybos struktūrą, pamatysime, jog daugiausia laimime iš didžiausią pridėtinę vertę sukūrenčių aukštos kokybės produktų. Ir kad e, galėtumėme e, tokios, tokią produkciją tiekti, mums reikia nemažai importuoti. Todėl manome, kad kokybė ir aukš, aukštos kokybės produkcija e, yra mūsų prekybos žemės ūkio produkcija ateitis. O e, reikia pasakyti, kad že... Europos verslininkai naudoja puikius rinkodaros metodus bei daugiausia susitelkia ties aukštos kokybės žemės ūkio produkcija. Ir manyčiau, kad tokia koks turėtų būti mūsų kelias į ateitį. Taigi esame pasirengę pateikti jums bet kokią jums reikalingą informaciją rengiant šį pranešimą. E, Visos komisijos tarnybos, taip pat Žemės ūkio generalinis direktoratas. Ačiū. Ačiū. Aišku, mes ateityje galėsime pasigirinti šios duomenis, visas smulkmenas. Jie bus labai naudingi mūsų nuomoniai ar yra e, noro užbaigti diskusiją. Ačiū visiems, kurie dalyvavo diskusijoje. Noriu pažymėti, kad skurdžiausias pasaulio valstybės valdo kairieji diktatoriai. Todėl turėtumėme parengti nuomonę, kuri atspindi mūsų komiteto poziciją. Deja, mes šią nuomonę pasaulio nepakeisime. Non, il y a quelque chose qui était deux choses. Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que madame vient de. Ačiū. Labai susidomėjęs klausiau to, kas buvo pasakyta, tačiau vienas dalykas buvo nepriimtinas. Žmonės sako, kad besivystančiose valstybėse vadovauja kairuoliški diktatoriai. Europoje, kaip ir kitur, dešiniųjų pakraipų diktatoriai, kartais fašistai būdavo palaikomi ir kai, kurios, kai kuriems tai kelia didelį nerimą, tokioms partijoms kaip kad mano, pavyzdžiui. Na, mes e, balsuosime dėl šio projekto, pranešimo projekto e, spalio 26 dieną. Dabar pereikime prie 13 punkto Europos investicijų bankų suteikiama ES garantija paskolų ir paskolų garantijų suteiktų projektams ne ES nuostoliams atlyginti. Mūsų pranešėjas yra Viljamas Dartmut iš AFD. Ir komisija siūlo e, teikti garantijas. Prašyčiau Ar galėtumėte parodyti šiokią tokią pagarbą šiam komitetui? Dabar suteikiu žodį Viljamui Dartmutui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad privilegija ir džiaugsmas būti šiame komitete yra ir dėl jūsų nuostabaus pirmininkavimo per pastarosius 12 mėnesių ir norėčiau uh, vis dėlto pasakyti, kad nepastebėjau, kad vienas iš darbo tvarkės punktų buvo perkeltas. Tačiau kolegos išliko budrus ir tai nurodė taip pat ir mano internetinėje svetainėje. Na, galėčiau pasakyti, kad pranešimai nepakeis pasaulio, tačiau žinoma, mes galime mėginti tai padaryti. Aš sutikčiau su savo kolegomis kairėje šiuo klausimu. O dabar apsiribosiu labai trumpu pristatymu dėl to, jog sekretoriatas veikia labai gerai. Šiandien esu labai gerai susipažinęs su šiuo klausimu, daug geriau negu kad prieš 24 valandas. Europos investicijų bankas egzistuoja, aš čia jums pateiksiu trumpą paaiškinimą. Ir taip pat norėčiau pacituoti komisijos pranešimą. Jis yra tam, kad galėtų teikti tvirtas investicijas siekiant Europos politikos tikslų. Jis taip pat teikia paskolas regionams e, e, tokiems, e, kurie, pavyzdžiui, nori įstoti Europos Sąjungą, pagerinti savo infrastruktūrą, užtikrinti energijos tiekimo saugumą, aplinkosaugą ir kit, kitoms reikmėms. Aš ypač pritariu komitetui dėl penktojo straipsnio uh, išlygos, kuri teigia, kad Europos investicijų bankas konsultuotis su Europos išorinių reikalų tarnybų, tarnyba dėl e, reikiamų klausimų pagal nustatytas procedūras. Taigi, tai yra bankas, kadangi jis teikia paskolas, piniginės paskolas, tačiau taip pat jis vykdo ES politiką. Ir kasgi dabar siūloma? E, Šiuo metu ES garantijų lygis yra 25,8 milijardai eurų. Kadangi tai yra garantijos, tai yra lyg ir tam tikras kapitalas. Ir čia taip pat yra 500 milijardų eurų skolinimo gebėjimų. Manoma, jog tai, yra, tai būtų gana didelė suma komerciniams bankams. Pasiūlymas yra štai koks. Turėtų būti 2 milijardais eurų daugiau skiriama e, tokioms garantijoms ir tai sudarytų 27,8 milijardus eurų. Iš jų 2 milijardai e, būtų skiriami konkrečiai klimato kaitos reikalams. E, norėčiau sukonkretinti, kad jie būtų skirti kovai su klimato kaita, o ne jai spartinti. Taip pat norėčiau pastebėti, jog yra tam tikrų prioritetų suteikiamų kai kurioms valstybėms, tačiau sakyčiau, jog jie buvo pasirinkti atsitiktinai. Penkioms valstybėms bus skiriami prioritetai, pavyzdžiui, Islandijai, stojant į Europos Sąjungą, Belarų saloms privatizacijai, Libijai, e, kovai su imigracija ir kovojant su živ, Irakui, gerinti infrastruktūrai ir Kambodžai skatinti demokratinius procesus. Tai yra penkios valstybės, kurios buvo konkrečiai nurodytos. E, Toks būtų trumpas paaiškinimas ir aš laukčiau dabar komiteto pastabų ir galiu Jūs patikinti, kad vėliau pateiksiu Jums savo nuomonę. Dėkoju, prieš suteikdamas žodį kitiems nariams, norėčiau priminti, kad antrasis keitimasis nuomonėmis yra numatytas 31 rūpjūčio, o nuomonė bus pateikta 28 arba 29 rugsėjo dieną. Erik Žado, prašom, žodis Jums que... Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Europos investicijų bankui suteiktas mandatas e, kovoje su klimato kaita. Manau, kad tai yra geras dalykas. Europos investicijų bankas potencialiai galėtų tapti e, varomąją investicijų jėgą Europos ekonomikos atgaivinimo plane, e, siekiant energijos taupimo, e, taip pat panaudoti savo gebėjimą, e, jam suteiktas galimybės surinkti kapitalą. Kalbant apie tai, kas susijęs su klimato kaita, mes norėtume daug daugiau žinoti apie tai, kokie yra Europos investicijų banko gebėjimai, galimybės išplėsti mandatą šioje srityje ir kokį pasirinkimą jis turi, e, parinkdamasis naudos gavėjus ir projektus. Be abejo, Europos bendrovės pageidautų, kad Europos investicijų bankas neremtų projektų skirtų iškastiniai energijai arba sukoncentruotų dėmesį, pavyzdžiui, anglės surišimo ir saugojimo e, projektus. Taigi, koks yra Europos investicijų banko mandatas ir, kalbant apie klimato kaitą, ar iš tikrųjų nebus finansuojami mano minėti projektai bei, pavyzdžiui, e, jėgainių, naudoj, kur, kurios yra varomos anglėmis, statybos projektai. Julijų Winkler, EPP šešėlės pranešėjas. Uh, Ačiū pirmininkė. Tai yra tik pirmasis pasikeitimas nuomonėmis, aš kalbėsiu trumpai. Norėčiau visų pirma pasidžiaugti tuo, kad vyksta tokia vidutinės trukmės peržiūrą, nes dabar jau 2013 metų finansinės perspektyvos vidurys įsibėgėjo. Norėčiau pakalbėti apie kai kuriuos mandato elementus ir atsakyti kolegams, kurie kalbėjo apie Europos investicijų banką. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką. Tai vadinamų regioninių tikslų pakeitimas horizontaliaisiais tikslais. Žinoma, Galime kalbėti apie tikslus, kaip jie yra nustatomi, galime svarstyti, ar parlamentas ir ar komitetas gali išbraukti kažkurios tikslus. Mūsų tikslas veikiau turėtų būti nusatyti kriterijus tikslu ir tikslus ir paskui tuos tikslus svarstyti. Aš esu, man, aš esu iš valstybės, kuri visai neseniai įstojo Europos Sąjunga ir aš norėčiau akcentuoti, pavyzdžiui, kad tokie tikslai kaip aplinkos sauginė infrastruktūra, privataus sektoriaus plėtra, mažos ir vidutinės įmonės. Tai yra tikslai, kurie visada buvo svarbus APP e frakcijai. Taigi noriu pasakyti, kad tai yra labai svarbus tinkamai suformuluoti tikslai Dabar norėčiau pakalbėti apie naujuosius mandato elementus ir apie regioninės apibriešties klausimą. Taigi čia, manau, labai svarbu yra štai kas, kad, pas, kad šalis besirengiančios stojimų ir kaiminystės šalis būtų apibrieštos kaip svarbiausios potencialios Europos investicijų banko veiklos naudos gavėjos. Manau, kad stojimo sutartis arba Europos partnerystės sutartis taip pat yra labai svarbios ir jei, jei tam pasitarnutų Europos investicijų banko finansuojami projektai, tai, tai, tai, tai būtų tikrai gera kryptis. To banko veiklos ačiū. Thank you. And, uh, uh, now we... Ačiū. ponas Kutaš, socialistų frakcija, jis yra šešilinis pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš pat pradžių tapo aišku, kad sprendimas gaudžiai susijęs su investicinio banko garantijomis. Mes juk kalbame apie EIB veiksmų ateitį. Prie EIB uždavinių bus e, kova su klimato kaita, e, tvari plėtra, todėl turėsime labiau palaikyti privatų sektorių. Taip pat EIB turės prisidėti prie kovų su nedarbu. Akivaizdu, kad reikia skatinti ES e priekybos partnerių vystimasi, e, tai padės kovoti su skar, skurdu bei e, tuo pačiu plėsti priekybą. Kalbant apie paskolas ir paskolų garantijas, tai Beveik ketvirtadalį visų paskolų pasaulyje suteikia Europa. Taigi EIB labai svarbus faktorius lemintis ekonomikos plėtrą trečiosiose šalyse. Būtų labai naudinga, jeigu būtų kasmet pateikiama ataskaita, ar paskolos yra panaudojamos tikslingai. Ačiū. Mane informavo, kad EIB atstovui yra tarp mūsų Alessandro Karano, kuris vadovauja paskolų trečiosiam šalims skyriui. Taigi sveiki atvykę ir norime jūsų paprašyti trumpų komentarų. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū pranešėjui visiems, kurie pasisakė. EIB tikrai e, vertina EP indėlį, tai yra naujas faktorius mūsų darbe e, po e, Teisingumo teismo sprendimo dėl paskolų garantijų, anksčiau tik taryba primdamo sprendimus, mes džiaugiamės tokiais pokyčiais, džiaugiamės EP ir INTE komiteto indėlių ypač. Kaip jau buvo pažymėta, paskolos augo pastaraisiais metais nenutrūkstamai ir mūsų paskolos e, pasiekė beveik pusę pasaulio banko teikiamų paskolų dydžio. Taigi viskas atspindi laikotarpio vidurio ataskaitą ir gal žinote, kad Ekofinas pareiškė savo nuomonę dėl šio pasiūlymo. Norėtumėme pabrėžti būtinybę suderinti ambicijas, įgaliojimus ir EIB poreikius. Apie tai jau buvo trumpai kalbėta. Turėtumėme e, suderinti visus tuos aspektus, ypač kai mes kalbame apie EIB veiklos poslinkį link vystimuose. Tam reikia specialių išteklių ir ypatingos strategijos. Kadangi šiam klausimui EIB turės skirti ypatingą dėmesį. Kaip žinote, EIB yra Europos institucija atskaitinga parlamentui Mes e, su kolegomis iš komisijos atidžiai išnagrinėsime jūsų pranešimo aspektus bei e, nekartraujame jų sulaukti. Ponas Ramsdorf trumpą komentarą išsakys, laiko tikrai mažai. Baigėsi laikas, ar tikrai? Taigi aš suteikiam žodžiu, bet prašau kalbėti trumpai. Dvi pastabos trumpos tekste kalbama apie išorės tarnybų konsultacijų problemą. Mes kaip komitetas e, turėtumėme padėti užpildyti šias spragas kadangi šioje srityje yra pavojų, kurių yra įmanoma išvengti. Antra pastaba, tęsiant pono Winklerio pasisakymo logiką, turėtume susitelkti e, ties pasiekiamais tikslais. Turime galvoti apie Balkanų integracijas, be Balkanų Europos projektas niekada nebus užbaigtas Ar komisija norėtų pasisakyti? Stefan Apel, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Keletas žodžių. Apibendrinant diskusiją, šis pasiūlymas pateiktas e, atsižvelgiant į tarybos sprendimą dėl pateikti terminų vidurio ataskaitą Šiame pasiūlyme, kurį pateikė komisija, mes siūlome skirti papildomus 2 milijardus kovai su klimato kaita. Taip pat laukiame pasiūlymo, kuris e, išplėstų finansuojamųjų šalių sąrašą. Šalis jau įvardino narys kalbant apie EIB ateities prioritetus, būtent į tas šalis koncentruosimės, šalių galimybė e, būti finansuojamams priklauso nuo politinės situacijos juose. Taip pat atsižvelgėme į tai, kad taryba, e, tarybos pirmoji reakcija buvo pakankamai palaik, palanki, todėl Tikimės labai vaisingų diskusijų ir greito sprendimo dėl EIB paskolų. Ar, yra, ar pranešėjas nori rezimuoti diskusiją? Norėčiau pasakyti, jog tai vienintelė vieta, kur kai tik tai kalbu, žmonės paprašo manęs įsijungti mikrofoną. Na, žinoma, pasižymėjau pastabas, kurias išreiškė kolegos, ir galite būti tikri, kad bus labai įdomu užduoti klausimą, kam konkrečiai bus skiriamos paskolos kovai su klimato kaita. Ponas Winkleris labai teisingai pastebėjo, jog įvyko pasikeitimų. Paskolų teikimas šiuo metu pradės vykti horizontaliai, o ne regioniniu būdu. Uh, Tai buvo paminėta kalbant apie Balkanus. Man labiausiai įdomus pastebėjimas buvo štai koms, kad EIB e e, sudaro 20 procentų pasaulio banko. Ir jeigu galiu teisingai apskaičiuoti, tai reiškia, jog EIB ir pasaulio bankas kartu e, ir ir kitas bankas skolina kartu e, tiek, kiek pasaulio bankas skolina. Vienas. Taigi dabar lauksiu antrojo pasikeitimo nuomonėmis, tolesnių pastabų. Dėkoju komisijos atstovams už labai reikalingas ir padedančias pastabas. Dėkoju. Norėčiau atsiprašyti mūsų svečio Pietų Afrikos ambasadoriaus, kadangi mes šiek tiek vėluojame pagal savo darbo tvarkę, tačiau mes negalime užbaigti savo darbo tvarkės, neišklausę jo, taigi tikiuosi, jog ambasadorius kalbės labai trumpai. O kol kas dar turime 14 darbo tvarkės punktą, tai yra tarybos reglamento dėl Europos bendrijų bendram biudžetui taikomo finansinio reglamento dalinis pakeitimas dėl Europos išorės veiksmų tarnybos. Taigi mūsų pranešėjas yra Kader Arif iš socialistų ir demokratų grupės. Ir dabar suteikiu žodį jums. Kader, prašom žodis jums. Merci rapidement. Euh, apporter quelques précisions concernant le calendrier de travail sur ce dossier. Norėčiau pristatyti <clears throat> šį dokumentą. <clears throat> Kaip žinote, Madride buvo susitarta dėl <clears throat> išorės veiksmų tarnybos Balsavome jau dėl šio klausimo ir komisija dabar e, rengiasi užtikrinti, kad ta tarnyba imtų praktiškai veikti. Ir mums reikia tvirtinti porą papildomų reglamentų, vieną dėl personalo ir vieną dėl finansavimo tos tarnybos, kurį aš ir rengiau. Bandydamas užbėgti galimiems sunkumams už akių, kalbant apie ES delegacijas užsienyje. Visos šios delegacijos tampa išorės veiksmų tarnybos dalimi ir biudžetas, kuris joms skiriamas pagal finansinį reglamentą, <clears throat> yra ten numatytas. Ir taip pat yra dar vienas svarbus dalykas, kalbant apie jų da, darbo veiklos taisyklės, išskyrus konfliktui Taip pat, e, kalbant apie biudžeto panaudojimą, jeigu tai yra politiniams tikslams numatytą biudžetą, tai <clears throat> galutinį to lėšų panaudojimą, e, galutinių tuo lėšų panaudojimu naud, rūpinasi komisija. Ir galutinį sprendimą tokiais atvejais turi e, rasti komisija, o ne vyriausiai galiotinė, nes prekybos politika yra išimtinė sąjungos kompetencija ir ji nepriskirtina, ji nėra vyriausios įgaliotinės įgaliojimų dalis. Tai tiek norėjau pasakyti ir aš dabar esu pasirengęs išklausyti jūsų minčių. Kaip sakiau, mūsų darbo tvarkė yra labai griežta. Pakeitimus reikia teikti iki Liepos 16-osios, o balsavimas vyks rūpiučio 30-ąją. Nematau nieko, nežinau nieko apie šešėlinius pranešėjus iš, išskyrus EPP atstovą. Ar kas nors nori pasisakyti? Ar kiti komiteto nariai norėtų pasisakyti? Atrodo, kad ne, tuomet perinu kreipiasi į komisiją. Aš esu Brendan Coogan, nėra kolegos, kurio pavardę, kurios pavardę jūs bandėte perskaityti. Jūsų pavardė lengviau ištariama iš tikrųjų. Noriu padėkoti už kvietimą. norėčiau bendrais bruožais pasakyti, kad aš jau antrą dieną dalyvauju komitetų posėdžiuose, vakar buvau vystimosi komiteto posėdėje ir mes dirbame su parlamentu siekdami to paties tikslo užtikrinti, kad išorės veiksmų tarnyba galėtų pradėti veikti remdamas rimtų pagrindų ir būtų užtikrintas jos tinkamas jos finansų valdymas, kad jį kiek galima greičiau pradėtų dirbti, nes tai yra svarbus sąjungos politinis prioritetas, taigi išklausiau pranešėjo komentarus ir mes lauksime jūsų pranešimo ir balsavimo rezultatų. Iš esmės mes esame pozityviai nusiteikę dėl parlamento dalyvavimo rengiant tokį svarbų dokumentą ir trilogo, iš, iš esmės kvadrilogo vykusio Madride rezultatai yra labai svarbus ir mes na, toliau einame keliu, kuris mums leis užtikrinti e, šios veiksmų tarnybos įsibėgėjimą. Pone Arifai, ar turite kokiu nors galutinių pastebėjimų prieš baigiančio klausimo nagrinėjimą? Nepamirškite, kad yra dvi dienos, per kurias reikia patikti pakeitimus iki Liepos 16 vidurdienio. Ačiū už visiems už parotą supratimą ir dabar periname prie 15 darbo tvarkės punkto. Pasikeitimo nuomonėmis su Pietų Afrikos e, Respublikos ambasadoriumi poniu Anilu Suklalu, kuris atvyko į mūsų komitetą. Mes anksčiau esame susitikę, labai malonu Jūs čia matyti ir esame pasirengę išklausyti Jūsų pasisakymą mūsų komitete. Pietų Afrika yra didžiausia mūsų prekybinė partnerė Afrikos žemynė, nors ekonominiai ir, ekonomis ir prekybinius santykius su ES reglamentuoja bendradarbiavimo ir, ir prekybos sutartis. Pietų Afrika sprendė dalyvauti vien, nusprendė dalyvauti dėrybose dėl ekonominės partnerystės sutarties 2007 metų vasarį, tačiau tas sutartis dar nepasirašyta, todėl Tarptautinės prekybos komitetas nusprendė šių metų spalio mėnesį į tą šalį nusiųsti delegaciją ir šia, šios delegacijos vizitui rengiamės. Guest, I think that this Na ir manau, kad vizitas bus labai naudingas ir jo metu komitetas galės geriau susipažinti su šias sparčiai augančios ekonomikos valstybe. Nes Pietų Afrikos Respublika yra svarbi priekybos dėrybų dalyvė. Dar kartą noriu pasveikinti ambasadorių Anilą Suklalą ir pasinaudoti galimybę pasveikinti svečius iš Pietų Afrikos taip sėkmingai suorganizavus pasaulio futbolo čempionatą. ir tuo afrikiečiai tikrai gali, pietų Afrikos žmonės tikrai gali didžiuotis. Juk Juk tai yra tikrai pasaulinės reikšmės renginys, kuris tikrai buvo sėkmingai suorganizuotas. Ponas Suklalas yra mm, Pietų Afrikos Republikos ambasadorius Belgijoje, Luksemburgė ir Europos Sąjungoje. Prašau. Thank you, uh, Prof. Marera. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai padėkoti Jums ir komitetui už kvietimą atvykti į komiteto posėdį, nepaprastai tai vertiname. Taip pat ačiū už Jūsų sveikinimus dėl pasaulio futbolo čempionato. Manyčiau, kad Pirmą kartą istorijoje Europos komanda laimėjo čempionato tuomet, kai jis vyko ne Europoje. Taip pat noriu pasveikinti pono Kešmaną, kuris pirmininkavo delegaciją ryšiams su PAR. Norėčiau trumpai aptarti mūsų santykius e, su ES prieš pereinant prie EPAS. Kaip žinote, ES mums yra strateginė partnerė. Šis regionas E, po 94 metų demokratijos įtvirtinimo pasiūlė mums e, priekybos susitarimą ir siūlė plėsti priekybą. Po to prasidėjo dėrybos, jos baigėsi 99 metais, susitarimas įsigaliojo 2000 metų sausio 1 susitarimas apima keturias dalis. Viena iš jų yra laisvos priekybos susitarimas su ES, taip pat kitos bendradarbiavimo sritis apimamos labai platus susitarimas, kuris formuoja ES ir par santykių pagrindą. Jis funkcionavo labai sėkmingai penktaisiais metais ES pasiūlė pagilinti santykius, atsižvelgiant į jų brandą. Darbinis dokumentas buvo pateiktas ponui prezidentui Mbeki. Jame buvo siūloma partnerystę sustiprinti iki strateginės partnerystės. Naujasis sutarimas greičiausia vadinsis geltonojo medžio susitarimu. Čia geltonasis medis yra mūsų nacionalinis simbolis. Tikėsime, kad sprendimai bus greitai priimti. Ir šis susitarimas e, buvo patvirtintas bei išplečia anksčiau parimtą susitarimą. Jo vienas esminių aspektų uh, yra kasmetinis viršūnių sustikimas, jis vyks rugsėjo 28 šiais metais Briuselėje, jie aišku atvyks mūsų prezidentas. Dabar e, prie kitų reikalų ES yra ne tik didžiausia prekybinė partnerė, bet didžiausia investuotoje, taip pat e, iš es valstybių narių atvyksta daug turistų, tą ypač gerai pamatėme per pasaulio čempionatą, kur futbolo, daug futbolo gerbėjų atvyko, taip pat e, vystimajame bendradarbiavime ES yra e, svarbi partnerė, 290 milijonų eurų per pastaruosius e, metus buvo suteikta, taip pat EIB teikia įgausias paskolas. Kalbant apie investicijas, 12 valstybių narių investicijos siekia beveik 1 milijardą eurų. Tai yra, yra tie, už tiek yra investuojama į Pietų Afrikos ekonomiką. Aš, tiesa, tai ši suma buvo įvertinta e, Afrikos, Pietų Afrikos nacionalinė valiuta. Taip pat buvo sumažinti muitų tarifai ir jie bus mažinti per atenčius 10 ar 12 metų. Taigi iki 12 metų 90 procentų e, par prekių bus be muitės, o 86 procentai es importo į Pietų Afriką bus be muitų. Taip pat nuo 9 milijardų eurų iki 22 milijardų eurų išaugo prekybinės apimtis per praėjusius dešimčia metų. Aišku, dėl ekonominės, finansinės krizės tiek eksporto, tiek e, importo apimtis e, pastaraisiais metais sumažėjo, tačiau tendencijos vėl keičiasi į gero. E, par daugiausiai inve, eksportuoja žemės ūkio produkciją, mineralus, cheminį, chemijos sektoriaus prekes. E, mes daugiausiai importuojame e, drabužius, mokslinius instrumentus, ypatingus metalus, e, stakles ir kitą produkciją nėra abejonių, jog laisvos priekybos susitarimas sustiprino priekybinius santykius tarp ES ir PAR, tačiau yra dar daug neišnaudotų galimybių. Nebejoju, ponė pirmininkė, kad e, atvykę su delegacija vizito tą pamatysite savo akimis. E, PAR eksportuotojų poreikiai buvo išreikšti rezoliucijoje Tai yra akreditacijos problemos ir tarifiniai bari, netarifiniai barjerai registracijos problemos egzistuoja dėl tam tikrų produkcijų, taip pat yra problemų su standartu dėl toksinų žuvų produkcijoje. Toliau MVI labai sudėtingai sekasi suvokti e, plačius europinius reikalavimus, todėl reikia kažkaip tai paaiškinti situaciją, kad būtų galima geriau prie jos prisitaikyti. Manau, pateikiau bendrą prekybinį situacijos vaizdą tarp S ir PAR. E uh, but... Taigi, pirmiausia, turime atsižvelgti į tai, kad Pietų Afrika turi priekybos susitarimą su ES, mes neturėjome teisinės prievalės e, šioje Afrikos dalyje tapti laisvosios priekybos susitarimo proceso dalimi. Nuo 2006 metų e, buvo paprašyta, e, kad Pietų Afrika tarptų visą teisę EPA grupės nare ir tai buvo pranešta tuometiniam prekybos e, komisijos nariui. Ir tai e, sutapo su e, vidutinės trukmės peržiūra. Vėliau buvo nuspręsta, kad mes atliksime peržiūrą, tačiau neperžiūrėsime prekybos skyriaus, kadangi tuo metu mums atsirado galimybė tapti apie proceso dalyvę. Taigi, tokiu atveju mes galėjome sudaryti bendrą prekybos režimą tarp Afrikos ir ES. Toliau kalbant apie 31 sako susitarimo straipsnį, jis e, uždeda prievolę visoms narėms, valstybėms narėms dėrėtis kaip grupiai, o ne individualiai. Dėl to reikalingas bendras dėrybinis mechanizmas tam, kad mes nesidarytume su bet kokia valstybe ar regionu kaip individualios valstybės. Žinoma, kaip žinote, apie dėrybos e, yra apsaugotos dėrybos visoms Pietų Afrikos valstybėms. Mes šiuo metu įtemptai vykdome dėrybas E, tikriausiai žinote, kad praėjusiu metu birželio mėnesį e, keturios narės - Botsvana, Lesotas, Svazilendas ir Mozambikas - pasirašė e, tarpinį EPA susitarimą. Tai sukėlė problemų, kadangi Pietų Afrika nepasirašė tokios tarpinės sutarties dėl įvairiausių priežasčių, daugiausia dėl to, kad buvo tam tikrų neišspręstų darybinių klausimų, kuriuos dar reikėjo išspręsti prieš pasirašant sutartį. Tačiau e, Botsvanos, Lesoto, Svazirlendo e, sprendimas pasirašyti tarpinį susitarimą e, taip pat atmetė Angolos, Pietų Afrikos ir Libijos klausimus dėl to, jog reikėtų pasirašyti tokį susitarimą. E, tačiau e, tokie atskiri pasirašomi susitarimai apriboja regiono plėtros e, procesą, siekiant įvairinti priekybos dėrybas, įskaitant ir pietuose. Mūsų komisarė Keti Ashton tapo priekybos komisijos nare ir siekė išspręsti sunkę susidariusią padėtį. E, ji nuvyko į Namibiją, Pietų Afrikoje ir susitiko e, su svarbiais atstovais praėjusiu metu vasario mėnesį. E, tuomet ji nusprendė, kad ji turėtų išanalizuoti tuos neišspręstus darybinius klausimus ir galbūt galėtų surasti kelią pirmin Tuomet mes surinkėme dėrybinę sesiją Namibijoje praėjusiu metu kovo mėnesį ir radome sutarimą dėl penkių pagrindinių sričių, dėl kurių anksčiau negalėjome rasti sutarimo. Tai apimė taip pat ir eksporto mokesčius, mhm. maisto saugą, kiekybinius apribojimus ir laisvą prekių judėjimą. Svarbiausia neišspręsti klausimai iki šiol yra e, šalių apibrėžimas, e, žemės ūkio nuostatos, e, apsauginės nuostatos ir kiti klausimai. E, komisarė Ashton informavo, kad tokios dėrybos įvyko ir dabar ES yra pasirengusi tęsti tarpinį EPA susitarimą, dėrybas dėl jo ir pasirašyti jį su Botsvana, Lesoto, Svazirlendu ir Lesotu. Buvo siekta išspręsti problemas, su kuriomis susiduria Namibija ir kitos valstybės ir siekta, kad būtų pradėta dėrėtis dėl viso EPA susitarimo. Angola, Namibija, Pietų Afrikos Respublika tikisi rasti sprendimą ir tikimasi, kad tai bus įtraukta į e, pakeistą AIPA susitarimą dar prieš pasirašant galutinį teksto variantų. E, vis dėlto vėliau e, buvo pasakyta, jog negalima keisti tarpinio AIPA susitarimo, tačiau bus įvestos naujos nuostatos. Ir buvo nurodyta, kad tos naujos nuostatos bus įtrauktos į galutinį AIP teksto variantą. E, reikėjo dar susidėrėti dėl bendros deklaracijos ir e, vis dėlto tas naujasis teksto variantas mums neteikė jokio teisinio aiškumo. Įgyvendinant tarpinį AIPA susitarimą gali kilti tam tikrų problemų ir todėl 2010 m. sausio mėnesį buvo nuspręsta suspenduoti AIPA tarpinį susitarimą ir suteikti erdvės dėryboms dėl visų neišspręstų klausimų. Šis sprendimas buvo praneštas ES, kurį pasirašė e, e, visi e, Afrikos ministrai bendrų laiškų tarpinio AIPA susitarimo įgyvendinimas e, sukels problemų, kadangi bus pažeista bendra sutartinė teritorija, taip pat bus e, e, sukelta grėsmė tam tikrų nuostatų vykdymui. Mūsų institucijos nesugebės atlaikyti tarpinio AIPA įgyvendinimo spaudimo. Vis dėlto komisaras Degukas atsakė, jog ES prioritetas yra ratifikuoti uh, įgyvendinti ir pranešti apie jo įgyvendinimą, apie šio sustarimo įgyvendinimą. Taigi, e, e, šio laiško tonas taip pat prieštaravo 2009 metų ES sprendimui. 2009 metų sprendimas e, sakė, jog ES turėtų būti lanksti šiuose dėrybose. Mes taip pat turėjome delegaciją, kuri buvo nuvykusi į Pietų Afriką, ten buvo šešias savaitės ir susitiko kartu su mūsų parlamentarais ir sprendė šį klausimą. Ir e, Pietų Afrikos delegacijos pirmininkas ir vicepirmininkas parašė e, Pietų Afriko, Afrikai, e, sakydami, jog E, šis klausimas yra labai svarbus siekiant suteikti politinį stimulą šiam visam procesui. Taip pat buvo pranešta, jog norima sustabdyti ratifikavimo procesą ir suteikti mums laiko užbaigti dėrybų procesą. Manome, jog mums prireiks tik nedidelio, nedidelės laiko trukmės tam, kad galėtume įspręsti visus svarbiausius klausimus Ir praėjusį mėnesį mes susitikom su aukštesniuoju pareigūnų, dėrybinis procesas ir vėl prasidėjo ir mes tikimės, jog sugebėsime išjudinti šį procesą ir per trumpalaikį laikotarpį galėsime pasiekti rezultatų dėrybiniuose klausimuose, e, kalbant apie prekybą prekėmis E, manyčiau pirmininkė, jog sustosiu čia. Su manimi taip pat yra ir mano kolegos iš misijos, mūsų prekybos padalinio vadovas ir ponė Molekė dešinėje ir Sentlikoza. Jie taip pat dalyvauja šiame procese. E, dar kartą dėkoju už suteiktą progą pasisakyti. Thank you very much. Well, let's open... Ačiū. Dabar prasideda keitimasis nuomonėmis. Pone Kristiana Murskardinį, Europos liaudės partija. Grazie, ambasadorė della. Ačiū, pirmininkė. Taip pat dėkoju ambasadoriui už tokį išsamų klausimo pristatymą. Mes išgirdome tikrai labai svarbių žinių apie e, ekonominės partnerystės sutartis, taip pat sakau. Bet norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į porą kitų dalykų, kurie mums irgi yra svarbus. Visų pirma, vaidmuo, kurį Pietų Afrika nori vaidinti siekdama e, teigiamos Dohos dėrybų raundo baigties. Per praeitą kadenciją parlamente Aš domėjausi, dalyvavau svarstant įvairius pranešimus šiame komitete ir daugelis iš mūsų turėjo galimybę pasidarbuoti, rengiant parlamento pasiūlymus dėl PPO pokyčių. Pietų Afrika tuo metu pritarė Europos Sąjungai ir mes Tuo metu manėme, kad kai kurios šalis, dabar jau iškylančios ekonomikos šalis, kad jos neturėtų būti traktuojamos taip pat kaip kitos daug skurdesnės valstybės ir kurios dar tik tai vystosi. Kitaip kalbant, kai kurios šalis eina ryštingai ekonominio stiprėjimo keliu, o kitos susiduria su sunkumais. Taigi, kokia yra jūsų nuomonė apie tą amžinai nesibaigiantį Dohos raundą. Dar vienas dalykas, kurį e, iškilo darybose su komisijos narių deguhtu. Afrikoje pastaruoju metu iškil dvi labai stipros ekonomiškai valstybės - Indija ir Kinija - ėmė vykdyti politiką kurią, na, pavadinčiau agresyvę arba mm, kišimosi politika. Tai yra, ji bando sudaryti prekybinės sutartys ir supirkinėti. Jos sudaro prekybinės sutartys ir supirkinėja žemę Afrikoje. ES pasisako už Pietų Afrikos ir viso Afrikos žemynų vystimasi. Norime plėtoti nuoseklius santykius bet noriu paklausti, sužinoti jūsų nuomonę apie šį gana agresyvų Kinijos ir Indijos elgesį. Nes galbūt tai keis mūsų ekonominio bendradarbiavimo gairias ateityje. Socialistų atstovas, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl EPOS. Mano nuomonė, turėtumėme iš visų jėgų stengtis su visomis valstybėmis Pietų Afrikoje pasirašyti EPA susitarimus. Tikrai nereikia apsiriboti tik tarpiniu EPA susitarimu. Aišku, muitų sąjunga SADAK erdvėje nulėmė kitos, e, e, kitokias, kitokius regioninius pokyčius nei kitose pasaulio dalyse. Ir mm, tikrai, ponė ambasadoriau, galiu pritarti jūsų siekiui, kad reikia kuo, greič, kuo greičiau rasti galimybę e, susitikti bei susiderinti, susiderėti dėl EPA susitarimo. Maničiau, kad susitarimų ir dėrybų su par tradicija liudyja apie abipusį pasitikėjimą. Tai e, davė daug pozityvių ekonominių pokyčių Pietų Afrikoje ir mūsų dvišalėje prekyboje. Matėme, kad truko ketveris metus, kol sudarėme priekybinį susitarimą su par, bet mm, šis faktorius lieko stabilus, nereiktų jo atsisakyti už tarpinį EPA susitarimą ir e, tokiu mm, būdu mes pamirštame kitos šio regiono valstybės ir jų poreikius. Noriu papildomą klausimą jums užduoti būtent cukrus nėra įtrauktas į e, susita, laisvos priekybos susitarimą. E, gavau informacijos, jog e, maž, smulkiai ūkininkai po žemės ūkio reformos vis daugiau gamina cukraus ir cukraus įtraukimas į priekybos susitarimą tikrai pagerintų jų situaciją. Ar iš tiesų yra taip, norėčiau išgirti jūsų komentarų. Žalių atstovas, prašau. Euh, merci, euh, monsieur l'ambassadeur. Ačiū, poniam pirmininkė, ponia ambasadoriau. Buvo surinktas regbio ir uh, E, futbolo čempionatas Pietų Afrikoje ir abu kartus su, laimėjote prieš Prancūziją. Aš palaikiau Pietų Afrikos komandą prieš, kuomet jie žaidė su Prancūzija. Bet tai vyko Prancūzijos valstybės dieną. Aš tikiuosi, kad tai netaps e, tradicija. Pietų Afrika ir PPO dėrybos. Mm. Buvo raginama ypač liberalizuoti priekybą žemės ūkio produktais, o dabar Europos Sąjunga, e, e, kalbant apie dėrybas PPO, siekia mažiau tikslų Pavyzdžiui, ragina ypač nepamiršti aplinkos sauginių suimtimų. Taigi, kalbant apie daugia šalės PPO dėrybas, noriu paklausti jūsų, ar, ar sumažinta darbo tvarkė, netokio platus žmojo darbo tvarkė PPO dėrybose, ar, ar, ar jūs tai tenkina? Toliau Pietų Afrika, Brazilija, Indija, Kinija. Tai yra valstybės, kurių svoris yra ypač svarbus, kurios yra labai svarbios ir jos gali apspręsti tai, kas taps daugia šališkumu ateityje. Pavyzdžiui, dėrybose dėl Kopenhagos, Kinija, Kopenhagos dėrybose Kinija bei Junktinės valstijos bandė prastumti kitokią daugia šališkumo viziją, na, taip vadinamas džentelmenų susitarimas tarptautiniu mastu, ir taip pat tokią viziją, pagal kurią valstybės prisimtų individualius įsipareigojimus. O ir tarptautiniu mastu tai būtų bendri įsipareigojimai, bet pamirštama Europoje daugelį dešimtmečius. E, e, taikytą metodą, kuomet pirmą nusprendžia patvirtinamos taisyklės, o paskui visi jų laikosi. Ką apie tai mano Pietų Afrika. Galiausiai Europa šiuo metu bando nustatyti naujos rušies, naujos kartos kūro, kūrui taikomus kriterijus, taip pat mm, sudarinėje įvairias ekonominės partnerystės sutartis. Pirmininkas, kadangi turime nedaug laiko ir dar turime duoti laiko svečiui atsakyti, prašau kitų kalbėtojų kalbėti kiek manoma trumpai. Ambasadoriu, noriu paklausti, ką Pietų Afrikai ir prekybai reiškia jūsų galimybę dalyvauti prekyboje su sandraugos valstybėmis, pavyzdžiui, prekiauti su Indija, antra pagal dydį pasaulio ekonomika. Taip pat kaip dėl, ar, ar jūs nemanote, kad dėl na, verslo kultūros įstatymų, taip pat be, tos pačios kalbos, tai yra didelis pranašumas jums prekiaujant su Indija. Ramsos Vasponas Guoja. So, uh... Buvo minėta sandraugos valstybė. Aš norėčiau pasveikinti uh, svečią iš Pietų Afrikos ir padėkoti už tai, kad jie surengė tokį sėkmingą futbolo čempionatą. Noriu prisiminti, kad įgyvendinant ekonomikos gaivinimo planą Noriu prisiminti Pietų Afrikos vieną iš vadovų, kuris sėkmingai rūpinosi užtikrino, kad tai būtų įmanoma toje šalyje. Kaip užtikrinti, turime kalbėti apie tai, kaip užtikrinti Pietų Afrikos makrofinansinį stabilumą ir kaip išplėtoti ambicingus at, at, rekonstrukcijos ir ekonominio vystimo planus. Kitas klausimas - spaudimas susijęs su, su imigracija. Iš tikrųjų, Pietų Afrika yra viena, vienu pagrindiniu veikėju plėtojant Afrikos žemyną bendrai ir Pietų Afrikos Respubliką. Susiduria su įvairiausiomis, su, su įv, įvairiausiais aspektais, spaudimu, uh, įtampa susijusi su imigracija, šalyje, šalies viduje vyksta e, susidūrimai tarp vietos gyventojų ir, pavyzdžiui, imigrantų iš Zimbabvės. Taigi noriu paklausti, kaip jūsų nuomonė galėtų, galėtų būti išspręstos tokios imigracijos keliamos įtampos. Ponas Tasne, ačiū ponė pirmininkė, ponė ambasadoriaus, sveiki atvykę į mūsų komitetą noriu prisijungti prie sveikinimų surengus puikų čempionatą. Sekiau labai atidžiai žiniasklaidą ir visos žiniasklaidos rūšis e, džiaugiasi jūsų pasiekimais, organizaciniais sugebėjimais, e, Tikimės, kad jūs sieksite renkti 20 metų olimpinės žaidynės ir tikiuosi, kad jums tai pavyks. Žinau, kad šis, kai, šie metai jums yra svarbus, kaip kažkada buvo Pietų Korejai ar Kinijai e, savo laiku. Jūs e, tokiais renginiais parodote, e, jog tampate e, viena iš pasaulio lyderio Būtent tokios lyderystės pasauliui reikia ir tokios lyderystės iš jūsų tikisi. Jums puikiai sekasi. Aš atsižvelgiant į visą šį pirmavimą e, noriu paklausti už tai, ko aš žinoma, jūs e, išaiškintumėte situaciją, kaip įmanoma aiškiau, epos e, problematika yra labai sudėtinga. Uh, Taip pat aišku, kokią įtaką turi EPA Sadek regionui bei visam e, žemynui, kadangi visi žvelgia į jūs ir jūs dar kartą galite tapti lyderę, e, patraukti kitas žemynų valstybės. Na gal nėra taip pat maloniausias dalykas paklausti bet reikia apie tai kalbėti. Korupcija. Tai yra problema tiek Afrikoje, tiek vis, um, vis, visoje e, planetoje. Žinau, kad e, bandoma su ją kovoti, bet kylo problemų dėl tam tikrų keistų finansinių konstrukcijų ir panašiai. E, Tiesiog mane e, domina, kaip jums sekosi kovoti su korupcija. Ačiū. I, I brief, uh, chairman, but, uh, I'm... Labai trumpai, ponė pirmininkė. Uh, tiesiog gaila, kad uh, būsiu pirmas, kuris gal uh, kiek uh, abejonių išsakysiu. Uh, ir tikrai abejoju, ar viskas buvo skaidru ir gerai pietų Afrikoje. Tikrai gaila, kai buvo išleisti milijardai stadionams, o milijonai žmonių neturi normalių gyvenimo sąlygų. Aišku, statybininkų įmonės, bendrovės užsidirbo krūvas pinigų iš viso to, bet aš nežinau, kiek iš to naudos gavo paprasti pietų Afrikos piliečiai. Mane tikrai suneramino, jog buvo kriminalizuoti, teisėti profsąjungų protestai. Taip pat buvo e, ribojama teisė streikuoti, ypač e, tarp apsaugos sektoriaus darbuotojų. Tikrai negalima, kad par darbuotojų klasė yra traktuojama taip pat, kaip tą anksčiau darė tas jaudingas aparteido režimas. Noriu užduoti Jums tokį konkretų klausimą. Gal galėtumėte konkrečiau pakalbėti apie neįspręstas, neįspręstas dėrybinės problemas susijusias su EP. Kokios yra šios neįspręstos problemos? Taip pat klausimas dėl e, šalių, kurios yra pasirengusios pasirašyti EPA e, kitų, kitų šalių. Kokie yra jūsų santykiai su jomis, kokių neįspręstų problemų gal egzistuoja. Ir paskutinis aspektas. Ateities prekybinėme susitarime e, turės būti kažkokia filosofija, kokia yra par vyriausybės filosofija. Uh, Anksčiau egzistavo pakankamai kairuoliškos tradicijos ekonominėje politikoje. Kokios pozicijos dabar laikosi vyriausybė dėl viešojo sektoriaus privatizacijos, liberalizavimo tendencijų, koks čia būtų ryšys su laisvos prekybos susitarimais ir kaip tokie susitarimai galėtų padėti milijonams skurstančiųjų par. Ačiū. Paskutinis e, ma, paklaus Michaelas Cashman, kuris pirmininkauja S delegacijai ryšiams su par. Michaelas, sveiki atvykę. Ačiū. Aš žinau, kad likimas myli e, drąsius. Nors nebuvau oficialiai pakviestas, bet e, nusprendžiau, kad reiktų dalyvauti šiame posėdyje. Gal nekalbėsiu konkrečiai apie EPA. Neseniai laikėmės par Ir galiu pasakyti, kad investicijos infrastruktūra davė daug naudos, papildomos naudos visiems Pietų Afrikos piliečiams atvykę į par 26 gegužės, vyko diskusijos su parlamentarais, abi pusės kėlė epos klausimą. Mes parašėme laišką Karl de Hucht ir išreiškėme įsitikinimą, kad reiktų surink, surenkti ministrų lygio susitarimus, susitikimus tarp jo ir par ministrų bei parodyti reikiamą politinę valią siekti sėkmingos dėrybų pabaigos. Gal e, keletą smulkmenų pateiksiu iš komisijos atsakymo. E, komisija mano, kad e SPAR viršūnių susitikimas bus puikiai proga įvertinti partnerystę su šia šalimi. Taip pat bus ieškoma galimybių surenkti ministrų lygio e, susitarim, susitikimą. Taigi puikiai pažanga. Aš asmeniškai džiaugiuosi jūsų vizitu į par. Manyčiau, kad pavyks užmėgsti sėkmingus politinius asmeninius santykius, taip pat juos pagilinti. Uh, Reikia pasidžiaugti tuo atvirumu, kurio pasižymė abi šalis dalindamosios problemomis. O kalbant apie vizitą, neaišku, ar aš pats vyksiu, bet tikrai norėčiau, kad mane informuotumėte apie jį ir jeigu jums reikia pagalbos, būtinai kreipkitės. Norėčiau pasveikinti ambasadorių už jo puikų kokius e, metodus dirbant su Europos Sąjunga. Pirmininkas, ačiū Maiklai, o dabar žodis svečiui atsakyti į tą gausybę klausimų ir komentarų. Esu tikras, kad jūs atsakysite per protingą laiką. Dėkuoju, pirmininkė. Aš pakalbėsiu dvi minutės, o mano kolega minutę. Labai trumpai norėčiau pasakyti, kad kalbant apie Pietų Afrikos vaidmenį šiame žemynė. Pietų Afrika, kuomet tapo demokratija, nesikoncentravo ties vien tik tai vidaus klausimais. Mes suvokėme, kad turime suvaidinti ir didesnį vaidmenį. Nors tai mums ir kainavo. Taip, mes kovojame su skurdu, esame nepakankamai išsivystę, Ta supranta pasaulio bendruomenė ir mes to niekada neslėpėme. Turime daugybę iššūkių, tačiau daugelį iš jų paveldėjome, o kai kurie iškilo mums besivystant. Mes netikime vienašališką pasaulinę bendryje. Pietų Afrika tiki daugia šališką pasaulinę bendruomenę. Nors mes esame mažų grupelių e, dariniai. Visa tai yra daroma tam, kad mes ir toliau sustiprintume daugiašališkumą. Mums daugiašališkumas yra svarbiausias mūsų užsienio politikoje. Taip pat norėčiau pasakyti, kad Pietų Afrika vaidina e, didelį vaidmenį žemynę, užtikrinant taiką ir saugumą. Mes pripažįstame, kad Pietų Afrika negali būti klestėjimo salelė plačiame skurdo vandenyne. Todėl mūsų įsipareigojimas yra ne tik Pietų Afrikai, bet ir visam regionui ir visam žemynui. Mes išleidžiame milijardus. Ir kai kurie sako, jog šias lėšas reikėtų skirti vidaus problemoms spręsti. Milijardai skiriami mm, kas metus siekiant spręsti e, skurdo problemas, ar tai būtų Sudanas ar kitos šalies dalys. Uh, Visi nerimauja, kur mes skiriame tuos išteklius. Ar vidaus ištekliams, e, stadionams, ne, tam tikriems pasauliniams renginiams, o nesikoncentruojame ties savo vidaus iššūkiais. Tai nėra Pietų Afrikos politika. Taip, mes turime spręsti vidaus iššūkius, tačiau tuo pat metu turime suprasti, kad mes esame Afrikos žemynų dalis ir Afrikos iššūkiai yra taip pat ir Pietų Afrikos iššūkiai. Tuo pat metu mes pripažįstame, kad Afrika yra marginalizuotas žemynas. Afrika privalo būti pripažinta pasaulinės bendrijos, ar tai būtų politinėme lygyje, e, ar sporto lygyje, ar kituose lygiuose. E, kalbant apie Dohos raundą, aš paprašysiu apie tai pakalbėti savo kolegos. Mes e, ir toliau reiškiame savo įsipareigojimą tęsti dėrybas, mes esame pasiryžę pasiekti tokių rezultatų, kurie e, bus susiję su vystimosi tikslų pasiekimu, o dabar norėčiau, kad mano kolega pakalbėtų apie tai plačiau. E, kalbant apie Dohos raundą, kaip žinote, Pietų Afrika labai aktyviai rėmė Dohos raundą. Mes ir toliau dėsime pastangas tam, kad pasiektume greito sprendimo šiame raunde. Mes tikime, kad e, mes galėsime pasiekti pilnų rezultatų. Šis raundas siekia spręsti besivystančių valstybių poreikius. Mes tą visiškai remiame, kaip pasakė ambasadorius. Mūsų požiūris yra tvirtai daugiašališkas. Taigi mes manome, kad dvišaliai susidarimai yra antrinės svarbos mums. Mes teikiame prioritetą daugia šaliams klausimams PPO lygyje, o antraeilis dalykas yra dvišaliai susitarimai. Mes siekiame apriboti savo darbo tvarkės, kiek galima labiau tokių dvišalių susitarimų atžvilgių, kadangi jie neišspręs pasaulinių iššūkių. Uh, Vienas iš kalbėtojų iškėlė cukraus klausimą. Kaip žinote, Pietų Afrika yra diskriminuojama daugelio valstybių, daugelis besivystačių valstybių e, turi prieigą prie pasaulio rinkos ir turi preferencijas cukraus srityje. Afrikoje taip nėra. Žinote, kad vystimuisi poveikis bus didžiulis. Tūkstančiai E, kaimo juodaodžių mažųjų augintojų turėjo e, išgyventi žemės reformą. Ir šiandien mes siekiame, kad besivystančiams valstybėms, e, Afrikos valstybėms būtų suteikiamos panašios sąlygos ir cukraus srityje. Dar išlieka trys svarbiausi neišspręsti klausimai. EPA. Vienas iš klausimų yra patekimas į rinką. Pietų Afrika derasi dėl TDCA. Mes, mums yra ribojama prieiga prie žemės ūkio prekių, žemės ūkio prekių srityje pasaulio rinkose. Mes manome, jog šie klausimai bus sprendžiami ir tikimės, kad patekimo į rinkos klausimai bus pilnai išspręsti EPOje. Taip pat reikia išspręsti mūsų prekybinius santykius su trečiosiomis šalimis. Ir galutinis klausimas, kuris dar nėra išspręstas, yra tai, jog tarpinis EPA siekia sukurti papildomas struktūras. Mes turime SADEK, turime seniausią pasaulyje muitų sąjungą, taigi mes turime struktūras ir nenorime, kad būtų kuriamos naujos struktūros. Dėkoju uždėmesi. Much, and... Uh, dėkoju ambasadoriau, dėkoju ir kitiems misijos nariams už e, naudingą pasikeitimą nuomonėmis. Esu tikras, kad ne paskutinį kartą susitinkame, palaikysime ryšį, toliau dirbsime, e, taip pat e, rengiantis ir mūsų delegacijos vizitui į Afriką. Norėčiau pasakyti, jog Šis komitetas renks pirmąjį delegacijos vizitą į Afriką, taigi linkiu jam sėkmės, tikimės, kad vizitas bus vaisingas, dėkojame už jūsų indėlį ir linkime e, sėkmingų rezultatų. Dėkoju uždėmesi. Taigi mes baigiame savo posėdį. Dar turėsime uždarą posėdį su Davidu Osulivanu. Europos komisijos prekybos generaliniu direktoratu generaliniu direktoriumi, o visi kiti prašome palikite salę. Tai yra paskutinis posėdis prieš vasaros atostogas. Linkiu visiems gerų vasaros atostogų. Dėkoju, e, linkiu gražių atostogų. Prašyčiau visų palikti posėdžių salę kaip galima greičiau. ir prašyčiau kalbėtis už durų.